ponas Edvard Čezak pakeis poną Andžejų Dūdą nuo 15 metų birželio 11 dienos parlamentas e, konstatuoja pono Čezak išrinkimą Europos parlamentą. Sveikiname kolegą, jisai galės naudotis visomis galiomis, kurias numato parlamento vidaus taisyklės. Po pono Emanuil Glezos atsistatydinimo Europos parlamentas konstatuoja, jog jo vieta tampa laisva nuo birželio 8 dienos ir e, apie tai informavo jo valstybės nacionalinės institucijas. Po ponios Marit Paulsen atsistatydinimo parlamentas konstatuoja, jog jos vieta yra laisva nuo rugsėjo 30 dienos ir apie tai e, E, buvo informuotos e, nacionalinės jos valstybės institucijos. Taip pat informuoju Jūs, jog jūri komitetas Birželio 16